l'ordre du jour appelle le vote pagal darbo tvarko, e, e, pagal darbo tvarkę ponos Kosa pranešimas paprastinta tvarka dėl mm, EEB e ir JAF susitarimo dėl unitarbiavimo civilinės aviacijos saugos reglamentavimo srityje. Taigi, vardiniu būdu prašom balsuoti. Balsuoti pradedame. Le vote est ouvert. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme. Adopte. Priimta. Pagal darbo tvarkę balsuojame su paprastinta tvarka dėl ponios Volis pranešimo. Bendra priekybos valbuminu ir laktalbuminu sistema. Prašom balsuoti vardiniu balsavimu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Pagal darbo tvarkę turime balsuoti su paprastinę tvarką dėl ponios Volis pranešimo, dėl mokesčių sistemos taikomos įvairių valstybių narių įmonių jungimusi, skaidimusi, turto perleidimui bei keitimusi akcijomis. Taigi vardiniu būdu prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Pono Botopolos pranešimas dėl kalbų vartojimo apeliacinėse procesuose prieš ES tarnautojo teismo, dėl ES tarnautojo teismo sprendimų ir e, vardinis balsavimas prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Pona Belder pranešimas dėl ekonominių ir priekybinių santykių su vakarų Balkanais. Vardinis balsavimas. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ponios Maginės pranešimas dėl bendrosios žemės ūkio politikos ir pasaulinės maisto saugos. Vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame priimta. Ponios Grabovskos pranešimas dėl pilietinio dialogo plėtros perspektyvos remiantis Lisabono sutartimi. Vardinis balsavimas. Ponas Beizli paprašė žodžio. Ačiū, Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad yra daug e, balsavimo vardinių balsavimų ir iš tikrųjų labai sudėtinga to, tokiems nariams kaip aš, kurių aparatai neveikia. Taigi aš norėčiau paprašyti, kad technikai išspręstų šią problemą. Iš karto atsiūsime jums e, technikų pagalbą, o dabar paprašysiu jūsų persėsti į kitą tuščią vietą, kad galėtumėt pasinaudoti veikiančio aparato. Taigi, ponios Grabovskos pranešimas vardiniu balsavimu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigėme? Priimta. Ponios Veiler pranešimas dėl nesažiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgių vidaus rinkoje, vardinės balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ponios Geryro pranešimas dėl ekosisteminio žvejybos valdymo metodo vardiniu balsavimu, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar pereiname prie ponios Klas pranešimo. Noriu pasakyti, kad tai yra e, kvalifikuota dauguma. E, patvirtinta 392 pakeitimai. Dabar siūlau balsuoti dėl pirmo bloko vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento su pakeitimais. Antras svarstymas dėl uh, augalų apsaugos produktų pateikimo į, į, um, į rinką, ponios Brėjer pranešimas. Ir dabar pereisime prie bendros pozicijos svarstymo. Mes čia taip pat kalbame kvali apie kvalifikuotą daugumą. Pirmas blokas - vardinių balsavimų. Prašom balsuoti. Ir visi balsavote. Balsuoti baigėme. Priimta. Alors, Je mets au voix l'amendement 46. Nous avons donc. 46. E, pakeitimas, ketvirtos straipsnio septinta dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar atitinkama dalis, 169 pakeitimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. abstention rejeté. je mets aux voix la partie correspondante. šimtas šešiasdešimt devintas pakeitimas už prieš atmestą dabar šimtas septyniasdešimt aštuntas pakeitimas ar visi balsavote balsuoti baigiame priimta. bendra pozicija patvirtinta tokia kokia buvo dabar klins e, pranešimas. Taip, taip tikrai visiška sėkmi. Dabar klins pranešimas dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius. Pirmas blokas, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. Ir dabar pasiūlymas su pakeitimais, kas už, prieš, priimta. Teisėje kūrinė rezoliucija, vardinės balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame, priimta. Ir periname prie paskutinio balsavimo. Ponios Gotardi pranešimas dėl uh, EPS viešųjų finansų 2007-2008 metais pasiūlymas priimti rezoliuciją, kas už prieš susilaikę priimta. Ir dabar visas pasiūlymas priimti rezoliuciją vardiniu balsavimu. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Priimta. Ponas Heaton Harris paprašė žodžio. Pone pirmininkė, norėčiau jūsų paprašyti kai čia vyksta iškilmingi posėdžiai, tai kameros būna pastatytos ir mūsų vietoje. Mums vėliau iškyla sunkumų, jei mes norime atsisėsti į tą vietą ir čia randame tiesiog filmavimo kamerą. Taigi, ar per iškilmingus posėdžius nebūtų įmanoma pakeisti sėdėjimo tvarkos arba, na, sugalvoti kokias kitas techninius galimybės. Mes Tikrai e, perdosime jūsų prašymą, Hitin Harris. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėl darbo tvarkos noriu pasakyti. Norėjau paaiškinti savo balsavimą balsavimo metu, bet jūs taip greitai balsavote ir aš nespėjau to padaryti. Taigi aš raštu noriu paaiškinti, kaip aš balsavau dėl Maginis ir Brer ataskaitų. Norėčiau Jums perduoti tuos savo paaiškinimus. Ačiū. Monsieur Hilton Harris, euh, en règle générale, on s'inscrit avant les votes. Ponas Hilton Harris, paprastai tai prieš balsavimą turite užsiregistruoti. Tačiau mes priimsime jūsų paaiškinimus dėl balsavimų. Jie bus priimti. Jokios bėdos. Pone Doyle, Pirmininkė, aš taip pat prašau tokio supratimo. Mano prašymas taip pat netrukus jūs pasieks. Ačiū. Pone Doyle, jokių problemų, mes jūsų paaiškinimus taip pat priimsime. Dabar